Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ponas ir ponai, labas rytas. Noriu paklausti, ar turėtumėte prieštaravimų dėl darbotvarkės. Dar tik priminsiu, kad maždaug 10 val. 15 min. prasidės diskusijos Turkijos tema. Galbūt dar daugiau kolegų atvyks. Ar dėl praėjusio posėdžio protokolo turėtumėte pastabų? Atrodo, ne. Aš vieną pranešimą turėčiau, esu truputėlį pasipiktinęs tuo, kad Irako delegacijos e, pirmininkas paskelbė pranešimą spaudai, kuriame teigiama, kad aš nepasitikiu ponu Kopleriu, tiksliau ponia Kopler, ir Tai yra, aš e, įpareigojau ponę Koplerį aiškinti, kokia yra padėtis e, pabėgėlių stovyklose, nes nepasitikiu delegacijos vadovų. Tai buvo pateiktas prašymas uh, Ašrafo pabėgėlių stovyklos e, vadovo pasikviesti kartu su ponia Hibaškova, kad jis paaiškintų, kokia yra padėtis. Aš nesutikau su tokiu pasiūlymu. Čia taip pat buvo patiktas kitas pasiūlymas aptarti pono Koplerio tam tikrus teiginius apie tai, kad stovyklų gyventojai neturi galimybių naudotis tam tikromis elementariomis paslaugomis, neturi interneto, ne, nemato televizijos ir kad tam tikrose dalise stovyklos yra neprimtinas gyvenimo sąlygos, turint omenyje, kad stovyklos dydis yra 30 kvadratinių kilometrų, Įsivaizduokite, kad tie 30 kvadratinių kilometrų teritorija yra suteikiama kitos valstybės gyventojams. Įsivaizduokite, kad Sasekso grafystėje kas nors tokią teritoriją pareikalautų arba paprašytų skirti. Tik mes turime suvokti ir visos šios aplinkybės. Ir nes e, iš e, tos stovyklos yra tai 200 asmenų Albanijoje priimti, 300 Vokietijoje, <clears throat> galbūt galėtume panašią stovyklą įrengti pono Stevensono rinkimo apygardoje. Norėjau atkreipti dėmesį į tai ir aš manau, kad diskutuodami su Jana Hibaškovą mes turėtume aptarti padėtį dabartinę Irake, politinę padėtį, kuri galbūt susiformuos po to, kai amerikiečiai pasitrauks iš šalies apie smurtą, jo protrukius ir aš manau, kad neturėtume paversti diskusijų apie padėtį Irake diskusijų dėl padėties Ašrafo stovykloje įkaitė. Aš taip pat norėčiau, kad Liepos pirmą dieną būtų surinktas trumpas iškilmingas posėdis Strasbūrė, Kroatijos įstojimo į Europos Sąjungą proga kartu su ponu Fiulė dalyvaujant aukštiems komisijos pareigūnams taip pat ir Kroatijos užsienio reikalų ministrai. Jeigu neprieštaraujate tokiam pasiūlymui, tai tokį posėdį surenksime. Perkime prie pranešimo svarstymo. Mano nuomonė, jis dar nėra visiškai baigtas, po kelių dienų pateiksime kitą jo redakciją, taigi darbas dar šiuo metu vyksta aktyviai, todėl galėsite per artimiausiamis dienomis pateikti tiek raštų, tiek žodžių savo pastabas. Padarėme nedidelę klaidelę rengdami šį pranešimą ir mano vertinimu Panašias klaidas daro taip pat ir taryba. Mes enciklopediniu stiliumi tokius pranešimus rengiame apie kiekvieną šalį tris sakinius ir manau, kad taip neturėtume elgtis. Aš e, su įsitikinęs, kad e, e, visi, kurie pranešime neranda atsiliepimų apie jums rūpimą šalį teikia pakeitimų pasiūlymus, pavyzdžiui, apie pietų Tadžikistaną. <clears throat> Aš manau, kad mes tokiuose pranešimuose turėtume daugiau remtis strateginių požiūrių, nesu tikras, ar tai visiškai pavyko, tačiau būčiau patenkintas, jeigu pritartumėte taukiai mano pozicijai, tas pritarimas neturėtų reikšti, <clears throat> kad vėl teiksite pastabas, jeigu nerasite nuorodų į savo rūpimas šalis, tos nuorodos iš tiesų niekam nerūpi, išskyrus galbūt šalių ambasadoriams, kurie turi tai paminėti savo ataskaitose. Mums yra svarbiausios, yra esminės žinios Priešingą atveju mes nesugebėsime pareikalauti, negalėsime pareikalauti iš vyriausios sugaliotinės ir komisijos vicepirmininkės um, nusistatyti atitinkamus prioritetus ES užsienio politikoje ir <coughs> Elgsimės taip, kaip kolonijinių prekių parduotuvėje, toks posakis anksčiau būdavo. Taigi turime pasitelkti visą apimantį požiūrį svarstyti pasaulio mastu labiausiai rūpimus klausimus. Turime pasinaudoti visomis politinėmis galimybėmis ir sritimis, siekdami apginti savo strateginius politinius interesus interesus visame pasaulyje, įtikinti valstybės narės, kad globaliame pasaulyje nėra prasmės veikti atskirai ir, kad, ir pateikti pavyzdį, pavyzdžiui, dėl bendro energetinio saugumo Europos Sąjungoje. <clears throat> Taigi, kartu mes esame stiprus, atskirai mes esame silpnus, silpni galbūt išskyrus tik tai <clears throat> Jungtinė karalystė, e, kuri atskirai yra stipri tam, kad užsitikrintume Jeffrey Van Ordeno paramą šiam pranešimui, e, užtikrintume tam tikrą išlygą, dalinę išlygą pirmininkė ir pastaba iš salės. Taip pat manau, vadovaudomis šiais siekiais turėtume ieškoti atsakymo į klausimą, kaip suderinti savo kovą už e, tam tikrus interesus ir, ir su kitais siekiais. Visi atsakingi politikai susiduria su panašiomis problemomis, kuomet reikia iškoti kompromisu ir suderinti nelabai suderinamus dalykus. Taip pat manau, kad turėtume stengtis apibrėžti svarbiausias savo strategijos sritis, daugiausiai rūpešių man kelia tas labai didelis strateginių partnerysčių skaičius visame pasaulyje. Ir visą laiką mes pasirašinėjame strateginės partnerystės sutartis, tačiau visiškai neturime jokios strategijos, kaip jos įgyvendinti, tos susitarimus. Manau, kad strateginių partnerysčių susitarimų infliacija galbūt yra prasminga <clears throat> siekiant, kad kai kurios šalis jau, jaustųsi laimingesnėmis, tačiau tai neturėtų būti priežastis mums patiems prarasti savo strateginę viziją. Taigi mums reikia visapimančio požiūrio, siekiant ginti savo interesus, vertybės, kurias turime skatinti ES lygmenį, reikia pasinaudoti visomis politinėmis priemonėmis, pradedant prekybą žmog... ir baigiant žmogaus teisėmis, užsienio politiką, saugumo aspektais ir visus šios dalykus susijęti tarpusavyje tam, kad mūsų interesai, valstybių narių interesai būtų geriau ginami. Tai reiškia, kad mes turime geriau derinti tarpusavyje mūsų užsienio politikos ambicijas ir turimus išteklius, galbūt baigus dėrybas dėl daugiametės finansinės programos galėsime daryti išvadą, kad kuo daugiau turėsime strateginių partnerysčių, kurių pageidavo taryba, tuo mažiau pinigų joms bus skiriama. Į tai reikia atkreipti dėmesį. Taip pat e, toje dalyje, kur kalbame apie svarbius e, orientacinius projektus skirtus tam tikriems geografiniams regionams. Daugiau dėmesio turėtume skirti taip pat bendrosiams vertybėms vykdydami savo kaiminystės politiką, atsižvelgti į skirtumus, apie kurias kažkada kalbėjo Sikorskis kuris kalbėjo, kad e, rytuose mes turime europinius kaimynus, o pietuose turime Europos kaimynus. Tai čia galime išvelgti tam tikrą užmojų skirtumą. Todėl norėčiau su jumis aptarti visus šios aspektus, išklausyti jūsų minčių, galbūt susitarti dėl pagrindinių principų, <clears throat> įtraukti juos į šį pranešimą. Puikiai suprantu, kad mm, pranešimo nuostatos vis tiek netitiks e, šimtų procentų e, jūsų ir mano lūkesčių, tačiau jeigu manote, kad reikėtų parengti įprastą pranešimą ir paminėti jame visas pasaulio šalis, tai mm, turėsiu nusileisti jūsų tokį nuomonį, tačiau mano vertinimu reikėtų pasirinkti platesnio masto požiūrį, visą apimantį požiūrį. Ačiū, ponas Daf. Pirmininkė, aš esu liberalių, liberalų partijos atstovas ir e, būsiu atsakingas už šį klausimą. Manau, kad tai svarbus E, klausimas ir svarbi galimybė parlamentui pristatyti savo strateginį požiūrį į ES išorės santykius ir e, į mūsų vietą šioje politikoje. Visiškai pritariu jūsų komentarams dėl stiliaus ir struktūros. E, tikrai irgi man būtų nepriimtina uh, kelionę aplink pasaulį. Ir Alde frakcija yra pasirengusi priešintis tam ir kovoti, kad taip nebūtų. Esu kritiškiau nusiteikęs nei praėjusiais metais dėl to, kad taryboje pasigendame nuseklumo ir nesulaukiame pasitikėjimo. Manau, kad vertinant viską iš bendros užsienio ir saugumo politikos perspektyvos, galime teikti, kad metai nebuvo geri, o atsiprašau, nebuvo geri ir ypač konfliktas Sirijoje tai puikiai iliustruoja ir atskleidžia. Ir todėl norėčiau, kad mes reikšdami savo pozicijas e, darytume tai veržliau ir atviriau. Kalbu apie valstybių narių galimybės rimtai imtis užduot, joms tenkančios užduoties plėtoti bendrąją politiką. Aš dar tik dabar susipažinau su teksto projektu ir kol kas negaliu jo komentuoti. Turiu klausimą, nes kol kas neaptikau atsakymo į jį tekste. Kokiu požiūriu ketinate remtis vertina, vertindami ES plėtros politiką, pasigendų skyriaus skirto šiam klausimui. Ir nežiūrinti tai, kad jog galbūt um, plėtros dėrybos artimiausių metų nevyks, Mes, nežiūrint į tai, galime kalbėti apie plėtros, apie aktualiausius e, plėtros politikos aspektus e, ateityje. Ponas Vanordinas. Ačiū pirmininkė. Nekomentuosiu jūsų ankstesnių komentarų Nors aš ir džiaugiuosi tuo, kad Junktinės karalystės ypatingas vaidmuo e, užsienio reikalų srityje yra pripažįstamas. Vis dėlto mums reikia pragmatiško požiūrio, kurio pagrindų galėtumėme sustiprinti ES pozicijas ir vaidmenį ir atrodo, kad tai yra svarbiausia diskusijų, vykstančių diskusijų ir šio pranešimo tema. Žinoma, E, būtų visiems naudinga e, pasiekti plačiausiai įmanomo susitarimo, kad būtų galima imtis veiksmų visiems. Tačiau, kad to pasiektume, mums nebūtina naudoti tokią išplėtotą išorės veiksmų tarnybos struktūrą. Ir, pirmininkė, net jei mes ir nesutarėme dėl užsienio ir saugumo politikos tikslų, galėtume uh, sutarti dėl kuklesnių EIVT e e, struktūros mastų, kurie labiau atspindėtų tą ekonominę realybę, kurioje šiandien visi gyvename. Ačiū. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Pone Galerį. Ich hatte mich zwar nicht gemeldet, aber in der Tendenz. Neprašiau žodžio. Reikėjo to nesakyti, pirmininko pastaba. Tačiau manau, kad e, pasirinkta tendencija e, yra tinkama, kad e, nereikia mums to, tos Tomo Kuko kelionės aplink pasaulį atspindėti šiame pranešime, turėtume apsiriboti savo svarbiausiomis mums labiausiai rūpimomis sritimis. Daugiau neturiu ką pridurti, išskyrus, kad pritariu pirmininko siūlomam požiūriui. Uh, putting completely on one side the previous discussion, but your point about um, noriu pakomentuoti jūsų pastabą dėl siūlymo atsisakyti šalių sąrašo vardinimo. Taip e, buvo ataskaitose dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje. Mes pakeitėme strategiją ir siūlote tą patį padaryti. Čia galiu pasakyti, kad toks sprendimas pasiteisino, jis buvo sėkmingas, tačiau e, tuomet reiškia, tai reiškia, kad e, nariai ne, nebeturėtų teikti mm, did, daug didelio skaičius pakeitimų skirtų e, padėčiai kokios, kokio nors šalyje komentuoti, nes tuomet vis tiek įtraukiamės e, šalių katalogą. Reikia laikytis drausmės, darbo drausmės ir aš palaikyčiau jūsų siūlymą. Mr. Kukan. Ponas Kukan. Ačiū pirmininkė. Savo žanginėme pasisakymę nubrėžėte tam tikrą kryptį. Manau, kad reikėtų uh, paremti jūsų siūlymą, nežiūrinti tai, kad ši tema yra sudėtinga ir reikli, turime sutelkti dėmį į strateginį dokumentą. Tokio pobūdžio dokumentas pasiekęs mus iš tarybos gali būti laikomas e, priedų prie pagrindinio dokumento, kuriame apibrėžiama turėtų būti apibrėžiama strategija, kurios vis dėlto mes ten nerandame. Tai galbūt galėtų būti sąrašai valstybių, regionų, įvykių įvykusių per metus, bet nemanau, kad mes turėtume užsimti tokių sąrašų e, rengimu. Aš pritariu jūsų išdėsitam požiūrį iš šį klausimą ir manau, kad mes daug daugiau dėmesio turėtume skirti diskusijom, kaip užtikrinti, kad ES taptų veiksmingesnė, dirbtų našiau, nes manau, kad jie imasi tų užduočių, kur, kurių iš jų tikimasi. O kalbant apie pragmatišką, konkretų ES darbą, tai jo kol kas pasigendama siūlau neapsiriboti laike, bet visiškai palaikau siūlymus tobulinti dokumentą ir jame apibriežti strateginius, dokument, strateginius e, aspektus, kalbant apie ES ateities politiką. Me... Ačiū daugiau norinčių pasisakyti, todėl aš apibendrinsiu. Tai mane paskatino nebegrįžti prie šio klausimo. Jeigu visi pritarė mano išdėstytam požiūrį, aš pabandysiu taip ir dirbti. Galbūt būtų naudinga surengti diskusijas e, šią temą. Andrew plėtra nėra pamiršta, bet aš kalbėjau apie bendrąją užsienio ir saugumo politiką, ne apie kitas politikos rytis. Manau, kad turime kalbėti apie užsienio e, politikos matmenį susijusių su kaiminystės politika ir plėtra. Galime kalbėti ne tik apie plėtros dėrybas, bet ir apie aspektus, kurie sustiprina ES sanglaudą. Ir plėtra yra tokių, toks aspektas. Pone Van Ordenai, jis išėjo? galime jam nusiųsti sutarčių 24 straipsnio trečią dalį. tą sakinį reiktų įtraukti į e, pranešimą. Ten parašyta, valstybės narės privalo e, aktyviai paremti ES užsienio saugumo ir gynybos politiką, taip pat be išlygų ir dirbti solidarumo dvasia ir vykdyti visas iniciatyvas šioje srityje. Galbūt tai reiktų įrašyti pranešimo, po pranešimo pavadinimu. Tai yra citata iš sutarties. Ponas Vanordenas kartais e, pasidalina tikrai neblogomis mintimis. Pone Demartinė. Ne, nebenorit? Aš perduosiu ponui uh, Van Ordenui, mes esame iš tos pačios frakcijos. Uh, President, it's, they, it's Mr. Van Orden who has no voice, not our, our good colleague. Aš panas Van Ordenas dabar turiu balsą. Tai turime apginti kolegą. Visi turi balsą, net jeigu kieno balsas koks ir priekimės. Okay. We have this point ready. And come now to Mr. Cashman. Is he here already? Dabar pono Kešmano klausimas, ar yra ponas Kešman Maiklai, kur jūs prašom žodis jums. Uh, thank you very much. Thank you. Uh... Ačiū, Elmarai. Uh, Tai yra debriefingas, aš e, nereikalų komitetui po to, kai nusprendėme, kad reikia daugiau nuoseklumo ir sinergijos tarp delegacijų komitetų darbo išorėje už ES ribų. Atsižvelgiant į ankstesnės diskusijas ir komentarus dėl užsienio reikalų E, išorės reikalų tarnybos, aš noriu padėkoti Roland Vanergert iš EIVT už pagalbą vizito metu, sprendžiant ir porą diplomatinių problemų. Ir noriu sekretoriatui Briuselėje padėkoti, sprendžiant problemas tikrai jie daug padėjo. Susidūrėme su kai kuriais sunkumais. E, pirminiai mūsų ketinimai buvo surinkti visos apimties parlamentinį sutikimą Pietų Afrikoje, tačiau e, delegacijos kaip e, paprieštaravo mano kaip delegacijų pirmininkų, e, suėgos pirmininko ketinimams dėl tų sutikimų ir tuomet įvyko tik darbo grupės posėdis aš pats ir Salvador Sedo ir Judžit Sargentinį dalyvavome, keliavome Atsiprašau, aš galvoju, kad kažkas su manim šnekasi. Taigi, prieš penkiom dienom likus iki susitikimo mm, Pietų Afrikos kolega, nepastarė su manimi, atšaukė susitikimą, mūsų planuotą vizitą, dėl to, kad uh, buvo nesusipratimas. Buvo pagalvota, kad mes pamenkina mūsų santykius su Pietų Afrika, kadangi bus ne per parlamentinis sutikimas, o tik darbo grupė. Būtent aš pirmininkų suėga ir perspėjau dėl to dėje. Taip atsitiko su šiuo išorės vizitu nežiūrint mm, mano visų tų mm, bandymų išspręsti tą klausimą su kolegė, vis tik tai nepavyko to padaryti su mm, bendra pirmininkė iš, iš Pietų Afrikos. Ir po to tik tai įsikišus pirmininkui Šulciui, tiesiogiai su Max Zulu e, pasikalbėjus tuo klausimu, tas sprendimas buvo pakeistas ir vis tik tai tas susitikimas įvyko. Buvo visiškai aišku, kad per ketverius metus Jean-Farie Fabs iš Pietų Afrikos kaip bendra pirmininkė pasakė, kad mes tikrai esame sukūrė labai tvirtus, gerai veikiančius santykius, tačiau štai vienas toksai pirmininkų sueigos sprendimas ir tie santykiai buvo labai pažeisti, man atrodo, dabar tą žalą ištaisyti bus labai sunku, bet tikrai pirmininkai turi aptarti tokius svarbius klausimus, kaip kad, pavyzdžiui, posėdžio atšaukimas. Uh, ir, ir kad paskui tiek daug darbo reikia įdėti, tai tikrai rodo, mm, kokią didelę žalą padarė pirmininkų suėgos sprendimas. Vis tik tai pavyko mums surenkti tą posėdį, kaip sakiau, mm, įvyko nemažai diskusijų. Reikia paminėti, aišku, ir es vystimosi e, programos Pietų Afrika, žmogaus teisės aptarėme. Pavyzdžiui, valstybės informacijos, įstat... informacijos apsaugos įstatymą mes aptarėme. Gan prieštaringas toks klausimas. Toliau Pietų Afrika nelabai norėjo įtraukti kai kurių klausimų ir, ir, ir nerimavo, pavyzdžiui, dėl tos valstybės valstybės informacijos apsaugos įstatymą. Vis tik tai mes suradome elegantišką būdą įtraukti šį ir kitus klausimus į mūsų diskusijas, nors formaliai darbo atvarkė jų ir nebuvo. Taip pat tikrai buvo labai įdomi BRICS konferencija. Ir po to buvo tikrai įdomus debriefingas Mes kalbėjome apie tai, ar valstybės informacijos tas įstatymas paveiks žurnalistus, žiniasklaidą, NVO, ar prezidentas Zuma pasirašys, kad iš tikrųjų tai taptų galiojančių įstatymų, ar, ar bus kokių konstitucinių konfliktų. Dar laukiame rezultato. Pietų Afrika labai norėjo aptarti klausimus dėl ES vystimosi bendarbiavimo priemonės ypač dėl to, kad po truputėlį mažinama pagalba vidutinių pajamų valstybėms, nes pagal popierių Pietų Afrika atrodo, tarsi tai būtų vidu, vidutinių pajamų valstybė pagal BVP, bet jeigu pažiūrėtumėm į skirtumus tarp turtingiausių ir neturtingiausių, tai tas skirtumas turbūt yra didžiausias e, pasaulyje. Ir mes kalbėjome su jais, ginčiamės, ar tikrai reikia mažinti tą pagalbą ir uh, palaipsniui nutraukti ir tai valstybei, jeigu taip, tai kad būtų tinkamas pereinamasis laikotarpis. Gaila, kad pono Van Ordeno nėra, nes jis būtų galėjęs tą mintį per, pra, perduoti kolegoms Junktinės karalystės koaliciniai vyriausybei. Aš kritikavau Junktinės karalystės nesnei priimtą sprendimą balandžio 30 dienos nutraukti vienašališkai um, vystimo svedarbiavimo projektą su um, Pietų Afriką nuo 15 metų, nes, pavyzdžiui, Greening galvoja, kad e, Pietų Afrika yra labiausiai išsivyščiusi Afrikos e, valstybė, puikiai veikianti ekonomika, gali pati finansuoti savo vystimąsi. Iš tikrųjų, toks sprendimas yra mm, negeras, ypač dėl to, kad jis priimtas vienašališkai, nepasitarus su Pietų Afrika. Ir Pietų Afrika, aišku, pasakė protokolui taip pat, kad, reikia, kad, kad tai nėra gerai. Uh, Ir analizavome tos lausimus, vyko parlamentinės diskusijos, buvo nemažai susitikimų su NVO, apsilankėme kai kuriuose programuose, kai kuriuose projektuose, žiūrėdami, kaip leidžiami ES pinigai. Kolegos turiu pasakyti, ES pinigai yra naudojami puikiai, ne vien tik tai svarbiausiams sveikatos projektams, bet taip pat ir tokiems projektams, kurie padeda jaunimą ištraukti iš kalėjimų, surasti jiems darbą užtikrinti jiems tvarę ateitį. Taip pat laikė, lankėmės e, Kailišų e, mieste e, švietimo projekte. Čia yra visiškai aišku, kad es finansavimas duoda tikrai tai, ką mes vadiname pridėtinės vertės ir mūsų indėlis į, į Pietų Afrikos nacionalinį biudžetą yra gal tik vienas procentas, bet mes nefinansuojame tų projektų, kurie jau veikia. Mes sukūrėme pridėtinę vertę. Mes finansuojame projektą, kuris, jeigu po to sėkmingai įsibėgėja, yra jau jo finansavimas perimamas valstybės ir tai yra puikus dalykas ir, ir kitur yra tokia praktika taikoma. Mes kalbėjomės dėl Pietų Afrikos ekonomikos su pagrindiniu idėjų banku. Tai iš tikrųjų labai svarbu, nes idėjos yra eksportuojamas į kitas e, pietinės Afrikos valstybės, net ir į Azijos šalis. Yra tam tikrų problemų, aišku, bet e, tikrai buvo mm, labai įdomu, Elmarai gal ir jums bus įdomu, kad e, su, mm, su profsąjungų konfederacija mes irgi kalbėjomės, buvo įdomu išgirsti, kad e, iš tikrųjų, pavyzdžiui, Kinija yra vertinama kaip puikia šalis, e, kaip tas Europos kolonializmas vertinamas. Aš diplomatinės savo įgūdžius pasitelkiu ir pasakiau, kad galbūt e, iš tikrųjų kas ir turi puikių minčių, bet negali išvelgti į mano sielą ir um, ne visuomet gal mato visas pusės. Pabaigoje mano pašnekovas pasakė, kad, na, iš tikrųjų gal norėtų ir kitas tik susitikti, tai tikrai sutikimas buvo įdomus. Uh, buvo toks susitikimas, kuris tikrai buvo labai svarbus ir Šulcas, ir e, paskui mm, prisijungs prie tų diskusijų ir Galeris. Mm, nes iš tikrųjų labai svarbu yra, kad tas uh, nutiestas kelias tolesniems e, posėdžiams, bet jeigu ne sekretariatas, jeigu ne mano darbuotojai, ne, nebūtų tie ryšiai su prezidento tarnybomis užmėgsti ir, ir tikrai labai daug pastangų įdėta, tai nebūtų įvykę tie o, susitikimai. Aš norėčiau tikrai paraginti pirmininkų suigą atidžiau analizuoti sprendimus dėl e, tarp parlamentinių delegacijų vizitų, nes jie tikrai turi labai didelio poveikio. Kai kuriais atvejais galbūt ir galima tą biudžetą mažinti, bet vis tik tai vizitus surenkti, nes štai ir mūsų atveju pavyko tai padaryti ir, ir tikrai aš norėčiau, kad mm, ir, ir Šulco mes prašėme, kad tikrai būtų atidžiau analizuojami tokie klausimai ir marai. Tai, mm, Gal tiek, jeigu dar kažkas turėtų kokių klausimų, aš mielai juos atsakyčiau. Galbūt trumpas toks, bet vis tik tai informacijos pristatymas apie mūsų vizitą. Mr. Gala. Thank you very much, uh, very briefly, because... Ačiū labai trumpai. Aš turėsiu išbėgti kitur, bet ačiū už informaciją, ačiū už tai, kad papasakojot apie mm, politinę, psichologinę e, situaciją Pietų Afrikoje e, taip išsamei. Viena vertus jie mato, kad mes daug ką darome toje šalyje Mm, per e, vystimosi bendradarbiavimą. Kita vertus yra tas toks suvokimas, kad jie norėtų perteikti mums tam tikrą žinę, mm, kas e, galima, ką galima būtų padaryti, ko ne. Ar galvojate, kad e, tai kažkiek motivuoja ir tai, kad viduje jie jaučia tam tikrą spaudimą, pavyzdžiui, žiniaslaidoje yra daug tos informacijos apie įvairius skandalus, kad um, viešuosiuose diskusijose labai dominuoja skandalai, kad yra naudojamas tos uh, santykius europiečiais atveriamos galimybės, kad yra viduje šalyje daug tokio nepasitenkinimo, daug kritikos prieš juos, gal dėl to tai būtų galima paaiškinti agresiją link mūsų. Michael? Uh, thank you, Alma. Uh, Ačiū, Almarai. Michael, Michael. Michaelai, manau, kad politinė reakcija uh, neatspindi bendro e, labiausiai paplito šio požiūrio į ES pietų Afrikoje. Pietų Afrika mus laiko svarbiausių prekybinių partnerių ir e, prekybos, prekybos su ES dalis bendroje prekybos apyvartoje yra 70 procentų. Tačiau be aparteido ir kovos su aparteidu laikų yra tam tikra hierarchinė struktūra. Kalbant apie darbą parlamente, yra darbo grupės ir um, egzistuoja tam, tikr, tam tikri darbo metodai, kuomet kažkoks tai um, metodas turi būti atmetamas, tą turi patvirtinti visi lygmenys iki aukščiausios struktūros. E, kalbant apie nacionalinį Afrikos kongresą, jo darbą, reiktų pažymėti, kad šalyje daug bedarbių. Nedarbo lygis yra tikrai aukštas. E, taip pat yra problemų tarp įvairių politinių grupių, ypač, pavyzdžiui, dėl kai kurių, dėl kai kurių šachtų situacijos. Ir plinta tam, tikro, tam tikras mąstymas, tačiau klausomasi išmintingesnių patarimų. Mes buvome susitikę su Salvador Mes buvome ten su Salvador Sido ir mes daugelį kartų girdėjome apie strateginės partnerystės su mumis svarbą ir, žinoma, pirmininko Šulco apsilankimas sutvirtino šį požiūrį. Bet, žinoma, jūs teisus, kuomet teigiate, kad yra e, tam tikrų problemų, aišku, vyriausybė yra pasigirsta kaltinimų e, dėl korupcijos ir e, š, lėšų švaistimo. Žvelgiu, Andrew Duff, mes esame patys susidūrę su panašiamis problemomis savo šalyse ir kartais tos problemos atvarai sprendžiamos, kartais tikimasi, kad jos tiesiog e, kažkaip tai išsispręs, bet Pietų Afrika imasi spręsti aktualiausias savo problemas. Šeštasis darbotvarkės punktas dabar. Emo Kostelo pristato informaciją apie delegacijos ryšiams su Palestinos įstatymų leidybos taryba darbo grupės 2013 balandžio 27 gegužės antros vizitą Ramaloje rytų Jeruzalėje. Galbūt galėtumėte trumpai pristatyti šį klausimą prieš pradant diskusijas apie Turkiją, kur jūs sėdite. Michael, žinai, kad man sudėtinga yra šiek tiek. Labas rytas, pirmininkė, labas rytas, kolegos. Ačiū už galimybę pristatyti informaciją apie delegacijos ryšiams su Palestina vizitą, dalyvavimą konferencijoje Romaloje ir vakarų krante. Delegacijos vizitas vyko nuo balandžio 27 iki gegužės 2. E, delegacija sudarva aš pirmininkė Veronik Dekais ir Aleksandra Tain iš Aldi frakcijos Nikol Nilsen Žaliųjų atstovė ir Georgijos Tūsas iš Guvė e frakcijos. Mums buvo labai džiugu, kad pirmininkų suėgas leido dalyvauti šioje konferencijoje pavadinimu taika ir orumas ir sugebėjome surenkti oficialų delegacijos vizitą. Konferencijoje buvo svarstomi su palestiniečių kalinių sąlygomis Izraelio kalėjimuose susiję klausimai. Marvanas Burgutis sakė kalbą. Diplomatai aukšto rango iš viso pasaulio. Taip pat dar dalyvavo keli Europos parlamento nariai ir šio komiteto <clears throat> savo iniciatyva. Taip pat e, kai kurie buvę komiteto nariai Luisa Morgantinė, panas Derosa. Konferencija buvo surinkta 11 Marlano Barbučio suėmimo metinių proga. Jos metu buvo svarstomi, svarstoma bendra palestiniečių kalinių padėtis šiuo metu yra laikoma apie 4 tūkstančiai Izraelio kalėjimuose po politinių kalinių, nemaža dalis jų yra Palestinos įstatymų leidybos e, tarybos nariai mūsų parlamentui, jų sulaikymo sąlygos, kadangi tų kalinių tarpe yra daug moterų ir vaikų, labai rūpi Reikia paminėti, kad Izraelis pažeidžia ketvirtą Ženevos konvenciją, neužtikrindamas galimybę matyti su šeimų nariais. Kovo 14 Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, ragindamas surenkti, nusiųsti faktų nustatymo misiją, siekiant patikrinti palestiniečių kalinių laikymo sąlygas Izraelio kalėjimuose. Aš manau, kad po dalyvavimo šioje konferencijoje yra būtina nusiųsti faktų nustatymo misiją, siekiant įvertinti palestiniečių kalinių laikymo sąlygas Izraelio kalėjimuose. Ir reikėtų tą misiją surengti skubos tvarka, dar kalbant apie konferenciją, būdama parlamentinės delegacijos ryšiams su Palestina pirmininkė, aš formaliai paskelbiau apie mm, kontaktinio tinklo sukūrimą tarp ES ir Palestinos politikų, siekiant užtikrinti tvarę tai, kad mūsų vizito programa buvo pakankamai intensyvi, susitikome su Palestinos įstatymų leidimo tarybos nariais, pirmininku Salamfajat, diskutavome apie sunkėjančią politinę padėtį, apie Džono Kerio iniciatyvą, siekiant uh, tam tikrų rezultatų iki birželio 7 dienos, tačiau tas terminas buvo nukeltas. <clears throat> Lankėmės nemažame skaičiuje kaimų ir miestelių vakarų krante, Jordano slėnyje. Prasidėjo šis vizitas savo akimis įsitikinome, kad žmonės yra priversti palikti savo gyvenamas vietas, kariuomenė jos reguliariai vykdo tam, tam, tikras, tam tikrus gyventojų evakuavimo veiksmus, kuomet jie turi palikti savo namus, susigabenti visą turtą. Europos Sąjungos ambasadorius pristatė mūsų informaciją apie ES veiksmus, pastangas ir politinę padėtį. Toliau keliavome į šiaurę, į Džemyną, sustikome su bendruomenių vadovais, krikščionių bendruomenės vadovais, su studentais diskutavome. Iš Amerikos universiteto Hebronė lankėmės, šis miestas yra padalintas. Įsitikinome, koks yra socialinis ir ekonominis Izraelio kontroliuojamos e, teritorijos poveikis tam regionui. Stikome su vietos bendruomenės politiniais lyderiais, išgirdome jų padėties vertinimus. Prieš pristatydama savo mūsų vizito išvadas, e, tiek yra mūsų informacijos apie mūsų vizitą, taip pat paskelbėme atitinkamus pranešimus spaudai, kuriuose pareiškime didelį susirūpinimą apie susirūpinimą dabartinę palestiniečių padėtimi, kuomet nėra užtikrinamos jiems pagrindinės žmogaus teisės, ypač teisė e, judėti, vykti į darbą, kadangi jie turi keliauti per didelį skaičių patikros e, punktų ir žmonės yra žeminami, neturi ryšių su artimais, šeimos nariais. <clears throat> Taip pat buvome nustebę tuo dideliu e, pažeminimo lygių, kurį patiria Palestinos gyventojai, ypač Jordanos lėnyje. Buvome susitikę su palestiniečiais Hebrone, kitose vietose ir matėme, kad e, Izraelio naujakuriai nebaudžiamai smurtauja prieš palestiniečius, Izraelio policija atsisako tirti atitinkamus nusikaltimus, nes, nesima jokių priemonių prieš juos įvykdžiusius asmenys. <clears throat> Vaikai yra priekabiavimo prie vaikų tiek iš naujakurių, tiek iš saugumo pareigų pusės. Taip pat matėme, kokia sistema yra pasitelkiama siekiant plėsti Izraelio uh, naujakurių gyvenvietės ir e, kaip trūkdama <clears throat> plėtoti infrastruktūros projektus e, palestiniečių gyvenamuose teritorijose. Mūsų sudarė įspūdis, kad Izraelija veikia praktiškai aparteido sistema, kuomet palestiniečiams neleidžiama keliauti tam tikrais keliais ar uh, vaikščioti gatvėmis <clears throat> arba jeigu leidžiama naudotis gatve ar keliu, tai tik tai viena jo pusė. Dženinė, Hebronė ir Betlėjuje buvome susitikę su bedruomenių atstovais ir buvome nustebę jų pastangomis siekti gerinti gyvenimo sąlygas, nepaisant to, kad jiems daroma labai daug kliučių, pavyzdžiui, mokesčių srityje neužtikrinama prieiga prie vandens. Labai daug žmonių turi keliauti, susukarti ilgus atstumus ir mokėti labai didelę kainą už vandenį. Todėl mes e, manome, kad e, dabar vykdoma Izraelio politika palestiniečių atžvilgių prisideda prie dar didesnės e, atskirties palestiniečių. Yra pažeidžiami atitinkami sustarimai 76 metų ir Oslo konvencija Šios tendencijos kelia nerima. Mums padarė didelį įspūdį palestiniečiai, su kuriais susitikome, kurie visomis pastangomis siekia taikos, tačiau tas taikos užtikrimo procesas, aišku, yra siejamas su apsisprendimo teisė. Ir labai buvo dėkingi už mūsų viešnagę ir tikisi, kad ES gali nešti savo indėlį sprendžiant naujakurių gyvenviečių ir apskritai visas regiono problemas. Oficiali mūsų delegacijos viešnagės ataskaita bus parengta po maždaug dviejų savaičių. Tie pareiškimai, kuriuos paskelbėme iki šiol, manau, komiteto nariai yra su jais susipažinę, O minėtą ataskaitą mes nusiūsime vyriausiai įgaliotiniai tarybos atitinkamai darbo <clears throat> grupiai mama. bei ES delegacijų vadovams. Palestinos e, delegacija ryšiam su Palestina jau šių metų pradžioje paskelbė e, Palestinos politinių kalinių klausimą prioritetiniu. Mes buvome susitikę su aukštais pareigūnais, e, kurie e, anksčiau dalyvavo sprendžiant problemas susijusias su Airijos kaliniais. Buvo patvirtinta rezoliucija kovo mėnesį, <clears throat> balandžio mėnesį po to vyko taikos ir orumo konferencija Ramaloje. Vicepirmininkas Deront parašė laišką Martinui Šulcui, prašydamas atsiųsti tiksliau nusiųsti faktų nustatymo misiją Palestinoje. Mes nekantri laukiame, kaip e, parlamento pirmininkas ir pirmininkų sueiga reaguos į šį prašymą ir kvietimą. Taigi tiek būtų informacijos apie mūsų viešnagę, jeigu būtų klausimų, esu pasirengusi atsakyti. Gracias, eh, presidente. Después de, de las palabras y de la Ačiū, pirmininkė. Išgirdome ponės Kostelo vizito pristatymą ir pasiskaitę ataskaitas matome, kad beveik 5 tūkstančiai yra Palestinos uh, kalinių e, Izraelio teritorijoje, tai yra tarptautinių konvencijų pažeidimas ir sąlygos jų laikymo visiškai negarantuoja jokių pagrindinių garantijų, nesuteikia jokių administracinių procedūrinių garantijų nesuteikia. Ir moteris, ir vaikai yra laikomi ir Mm, Europos parlamento delegacijos aprašytos sąlygos yra tiesiog baisios. Tai mano klausimas yra paprastas, ką mes darysime. Ar, ar Europos parlamentas iš viso ką nors darys, kad sureaguotų į tai, turint omenyje, pavyzdžiui, mūsų skirtą biudžetą bendradarbiavimui su Izraeliu, ar mes panaudosime tos išteklius, kad kažką padarytumėm dėl tos situacijos, ar per pagrindų mokslo tyrimų programą mes kažką darysime. Uh, jei būtų panaši situacija kitoje trečioje šalyje, su kuria mes palaikome bendradarbiavimo ryšius, tai kažkas būtų tikrai jau padaryta. Ar norėtumėte atsakyti? Thank you, Chair. Yes, um... Ačiū, pirmininkė. Visiškai sutinku. Kalinių laikymo sąlygos yra absoliučiai baisios. Uh, Ir man atrodo, rezoliucijai, kurią patvirtinom kovo 14 dieną, tai kai kalbėjome apie Efas Žordan mirtį tikrai viską teisingai pristatėme ir 4800 kalinių yra laikomi, laikomi tikrai pakankamai baisiomis sąlygomis. Daug kas gyvena tikrai labai um, sveikatai pavojingomis sąlygomis, neturi jokių galimybių gauti sveikatos priežiūros paslaugų. Uh, padėtis tikrai yra pakankamai nepakenčiama. Todėl, manau, mes ir nusprendėme, kad tai turi būti politinis prioritetas mūsų delegacijai ryšiams su Palestinos taryba, ypač pabrėžiant kalinių klausimą. Jei pažiūrėtumėt į bendrai ataskaitą, pažiūrėtumėt į. Tai tai, kaip elgiamasi su palestiniečiais, tai mes matome, kad yra tarptautinės teisės pažeidimai, mes matome, kad žmogaus teisų pažeidimai yra. Tai yra nepriimtina, nepriimtina, kad ES stovi nuo šalyje ir nesijima veiksmų šio klausimu. Tai aš tikrai paremčiau bet kokius žingsnius, kurie leistų užtikrinti tai, kad Izraelis būtų patraktus atsakomybėn už tarptautinės teisės ir tarptautinių žmogaus teisų nuostatų pažeidimus. Ir man atrodo, Europos parlamentas turi pasistengti tai padaryti. Mm, ir labai svarbu, kad mes taip pat kažką padarytumėm ir dėl mm, išvažiuojamosios misijos Europos parlamento, kad būtų nusatyti faktai ir dėl rezoliucijos kovo 14, ypač vertinant palestiniečių kalinių situaciją. Reikia pasakyti, kad kas penktas palestinietis yra bent kažkiek laiko praleidęs kalėjime. Nėra šeimos, kur jos nebūtų palietęs šis klausimas. Tai yra visiškai kitokia situacija nei, pavyzdžiui, mm, kitų politinių situacijų atveju, kuomet mes analizuojame kalinių klausimą. Tai yra labai liūdna situacija, kai matai, kad kiekviena šeima Palestinos teritorijoje yra paliesta tokių dalykų, kad bent vienas jų šeimos narys yra buvęs kalėjime. Tai yra Mm, tai turi būti susijęta su taikos projektu, tai turi būti susijęta su e, teisingu ir tvariu vidurio rytų situacijos sprendimu. Tai aš tikrai paremčiau labai tvirtus ES veiksmus ir aš žinau, kad jie į mus žiūri laukdami, ką mes padarysime. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. I... Ačiū pirmininkė, paprašiau žodžio. Uh, nes sutinku su tuo, ką pasakėte, labai svarbu, kad partneriai laikytųsi žmogaus teisų principų, tarptautinių mm, principų, žmogaus teisų, įsakymo viršenybės principų, nežiūrint, koks tai būtų tų asmenų religinis, etninis e, pagrindas. Ir manau, šioje situacijoje turime. Uh, būti jautrus visoms pusėms. Tai noriu paklausti, ar jūs ir iš kitos pusės su kažko sutikote, su, pavyzdžiui, Izrael, teroristinių išpolių mm, aukomis iš Izraelio pusės, ar buvo kokių, pavyzdžiui, ar, ar su palestiniečiais susitikote, kurie buvo m, mm, paleisti iš Izraelio kalėjimo ir paskui sugrįžo prie nelegalios veiklos, pavyzdžiui, ar, ar, ar su tokiais atvejais sudūrėte. Jeigu mes matome to mm, vaizdo tik vieną pusę, tai aišku, kad tai nepadės um, susitaikymo ir taikos procesui vidurio rytuose. Aš žinau, kad abiejose pusėse yra jautrių dalykų, bet turime būti atsargus, kad mūsų pranešime nebūtų smerkiama vien tik viena pusė. Um, well, just maybe to, um, to say that the... Norėčiau dar pridurti, kad delegacija, delegacijos vizitas vakarų krante rytų Jeruzalėje. E, mūsų tikslas buvo išse, ištirti e, kalinių padėtį. Mes susitikome su palestiniečių atstovais. Kaip žinote, lapkričio mėnesį buvo kitas vizitas ir norėčiau priminti, kad e, tą progą susitikome su Kneseto atstovais. aptarėme tą klausimą su jais, bet apgalėstaujame dėl to, kad paskutinę minutę toks susitikimas buvo atšauktas. Jūs tikriausiai teis, teisus teikdami, kad konflikto situacijoje reikia išklausyti visų susijusių pusių. Tačiau, kuomet valstybė pažeidinėjo tarptautinę teisę, tarptautinę humanitarinę teisę, labai svarbu, kad ES kitos valstybės sakytų, kad tai yra nepriimtina. Nepriimtina, kad e, valstybė darytų tokius pažeidimus. Aš esu airė ir aš puikiai suprantu, kad bet kokioje, bet kokiame konflikte ir taip pat ir airijos konflikte. Visada yra skirtingos is, istorijos e, to atvejo incidento pusės, bet kuomet e, tokie nusižengimai daromi valstybės vardu, kai juos daro valstybė, reikia apie tai garsiai kalbėti, tarptautinė bendruomenė turi pareikšti, kad tai yra nepriimtina. Ir tai nereiškia, kad kalbame apie Tai nereiškia, kad negalima smerkti kitos pusės teroristinių išpolių. Reikia smerkti visus tokius veiksmus. Aš taip manau, bet noriu pasakyti, kad palestiniečiai, su kuriais mes susitikome ir išklausę jų pasisakymų, mes galime teikti, kad palestiniečiai yra taikus ir yra pasirengę siekti taikaus sprendimo e, savo vien savo atkaklumo demonstravimu ir siek, siekiu e, užtikrinti taiką regione. E, jie jau savo elgesių daug parodo ir jiems tenka kovoti su priešiškai nusiteikusią valstybę. Dėl Turkijos Ponas Portmanas atvyko, jis yra iš esveiksmų tarnybos patarėjas Turkijos klausimais. Dar laus, laukiame ponios Aleksandros Kaskanien iš plėtros generalinio direktorato įvairių kolegų pageidavimų. Šiandien diskutuosime apie įvykius Turkijoje. Matome, kad e, tai, kas prasidėjo kaip e, Stambulo miesto planavimo klausimai ir su jais susiję sprendimai tapo, išsirutuliojo pakankamai didelio masto konfliktinė situacija ir kadangi Turkija yra didelė šalis, kandidatė į ES bei NATO narė, mums e, labai rūpi padėti šioje šalyje. visą laiką pabrėžėme <clears throat> tos e, bendravimo su visuomenė koncepcijos svarbą, koncepcijos, kuri taikoma Turkijoje. Šiuo dabar manome, kad, matome, kad konflikto pobūdis e, įgauna, e, tampa tampa kitoks, e, vyksta susiremimai tarp Atatiurko, Turkijos koncepcijos šalininkų, tų, kurie labiau pritarė arabų pavasario, palaikė arabų pavasario įvykius, e, taip pat e, matome, kad protestuotojai pasitelkė socialinius tinklus, Twitterį ir e, Facebooką sodinami į kalėjimus, matoma, matome, kaip elgiamasi su demonstrantais. Turkijos prezidento Abdullah Gülio teiginys, kad demokratija pasireiškia ne tik per rinkimus, yra išmintingas ir tinkamas. mes manome, kad visuomenėje turi būti sudarytos bendrai tinkamos sąlygos pasireikšti opozicijai visą laiką. Aišku, turime suvokti, kad nesame susipažinę su giluminėmis šių protestų priežastimis, todėl ir pasikvietėme kolegas, kad jie mums geriau pateiktų informaciją apie šias priežastis. Taip pat įdomi aplinkybė, kad e, vidaus reikalų ministras Arinšas atsiprašė protestuotojų, tačiau ne pats premjeras. Tai yra labai įdomi aplinkybė ir nemanau, kad ji yra atsitiktinė. Tai taip pat e, parodo, kokios įsivyrauja Turkijoje tendencijos. Reikia taip pat nepamiršti ir e, Erdogano pastangas e, sumažinti kariuomenės įtaką bei kartu sumažinti teisėkūros sistemos <clears throat> nešališkumą ir nepriklausomumą. <clears throat> Po to kai Erdoganui pavyko pašalinti arba neutralizuoti tas dvi e, įtakingas valdžios šakas, Erdoganas dabar gali pats e, pradėti tvirtinti ir gyveninti savo koncepciją. Noriu tik kolegai Dafui pasakyti, kad draudimas prekiauti alkoholiu arba prekybos apribojimas čia netlieka esminio vaidmens. Tai yra tik tai tam tikros smulkmenos, kai į teisėkurą yra įtraukiami tam tikri islamo aspektai, kurie nieko bendro neturi su pasaulietinė valstybė, nepriklausomai nuo to, ar tai mums patinka ar ne. Taip pat Erdogano <clears throat> parama, tarkime, paramos atimas, atimimas vienam projektui ir paramos suteikimas nu, mečetės statybai irgi pakankamai aiškus signalas. Manau, kad yra labai prasminga dabar surenkti šią diskusiją. Šiuo metu, šiomis aplinkybėmis dėkoju ekspertams. Atvykusiems pas mus pirmiausia noriu suteikti žodį ponui Portmanui, o po to poniai Kaskangan, jeigu yra atvykusi. Taigi žodis ponui Portmanui. Uh, thank you very much and good morning. I'm the Ačiū. Labas rytas. Aš esu patarėjęs Turkijos klausimais vyriausiai galiotinį EIVT tarnyboje. Manau, kad tai, ką, kas dabar vyksta Turkijoje, yra didžiausi neramumai per 11 e, pastarosios vyriausybės darbo metų. Tačiau reikia viską vertinti iš tam tikros perspektyvos ir vengti sugretinimų su įvykiais platesnėme Turkijos regione. Turkija yra veikiančios demokratijos valstybė, joje rengiami e, laisvi rinkimai. Premjeras Erdoganas yra populiariausias šalies politikas. Manau, kad reiktų atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Visų pirma, tai viskas prasidėjo nuo protesto dėl, ap, dėl aplinkos sauginių sprendimų. E, aikštė šalies, e, atsiprašau, aikštė šalies sostinėje paversti e, kitokio, kitokios paskirties objektu. Tačiau visą tai E, persimetė į nusivylimą e, tuo, kad žmo, žmonių balsas nėra iš, išgirstas daugiapartinėje politinėje sistemoje ir tuo, kad ir paskui e, Dar vienas svarbus dėmuo tai policijos jėgos panaudojimas malšinant demonstracijas. Kaip spręsti šiuos tris klausimus? Visų pirma, rengti platesnės konsultacijas, mm, rengiantis įgyvendinti kažkokius viešus projektus. Kitas kitas svarbus dalykas - užtikrinti žodžio ir susirinkimų laisvę e, žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose ir atsakant į trečiąją, į trečiąjį klausimą, e, smerkti perteklinį jėgos naudojimą, smurto naudojimą. Turkijos vicepremjero pareiškimas padarytas vakar ir jo susitikimas su profsąjungo atstovais bei demonstrantų atstovais yra pozityvus žingsniai tinkama kryptimi, tačiau vis svarbiausias momentas bus šiandien dienos pabaigoje, kuomet premjeras Erdoganas sugrįž iš vizito Šiaurės Afrikos valstybėse ir padarys savo pareiškimą. ES balsas. ES balsas tikrai buvo girdimas visą laiką šiuose įvykiuose. Komisijos narys Fulė padarė pareiškimą ir vyriausiosios įgaliotinės atstovas spaudai padarė pareiškimą praėjusią savaitę. Jie, tie balsai bu, m, mm, pasigirdo gana ankstyvame šių įvykių įsibėgėjimo etape. Vyriausiai įgaliotinė išreiškė susirūpinimą dėl smurto ir neproporcingo jėgos panaudojimo, jį išreiškė užuojautą tiems, kurie nukentėjo ir paragino susilaikyti nuo smurto ir siekti dialogo. Vyriausiai galiotinė labai e, atidžiai stebi šio klaus, šių įvykių plėtotė, kiekvieną dieną yra informuojama apie tai ir konsultuojasi su komisijos nariais, taip pat e, mūsų delegacija Ankaroje siunčia nuolatos e, naujausią informaciją EIBT. Rytoj sulauks delegacijos iš Turkijos jaunimo parlamento, ta delegacija įteiks peticiją ir išreikš susirūpinimą. Kaip jau sakiau, mes labai e, atidžiai stebime, kas vyks ir lauksime premjero pareiškimo jam grįžus iš vizito. Ir žiūrėsime, kaip viskas toliau klostysis ir ar reikės tolesnių žingsnių. žingsnių. ponės Kanė. Ačiū, ponė Brokai. Noriu kal... padaryti pareiškimą Europos komisijos vardu, kaip žinote. Turkijos vyriausybė neproporcingai naudoja jėga pasitekdama polici, policijos pajėgas numalšinti taikės demonstracijas Taksinaištėje ir dabar šios demonstracijos paplito ir kitose Turkijos miestuose. Žmonės mobilizuojasi ir pradinė valdžios reakcija, kaip teigia liudininkai, yra tokia, kad visiškai, yra visiškas nesugebėjimas siekti dialogo. Pradžioje spauda visiškai nieko apie tai nerašė. Tai, tai, tai verčia daryti išvadą, kad trūksta laisvės ir egzistuoja cenzūra. E, žiniasklaida buvo paraginta Žiniasklaida buvo paraginta laisvai rašyti apie tai ir susijusios. Taip pat vyriausybė buvo paraginta atsisakyti jėgos naudojimo. Man atrodo, kad Turkijoje suvokiama, jog šaliai reikia siekti aukštesnių demokratijos standartų užtikrinimo ir skirsti, skirti dėmesio visoms visuomenės grupėms, ypač tiems, kurie at, kurie, kurie jų nuomonė nėra atstovaujami Turkijos politinėme gyvenime ir Turkijos parlamente. Kaip žinote, komisijos narys Fulė šiandien vyksta į Ankarą, kur, sažu, Istambulą, į Turkiją, kur dalyvaus konferencijoje skirtoje Turkijos ateičiai. Šis e, komisijos nario apsilankimas Turkijoje buvo suplanuotas jau seniai. Jis turėjo pristatyti komisijos viziją apie tai, kaip Turkija ir ES galėtų dirbti drauge, kurdamas bendrą ateitį ir prieš keletą mėnesių e, buvo tikrai dasinančių ženklų. E, rei, pasisakymę komisijos narys akcentuos demokratijos e, aspektus ir be bejonės komisijos delegacija dirbanti Turkijoje e, nulatos stebi besikeičiančią padėtį. Uh, thank you, Chair. Um, let me start by saying Pone Rija Umenroiten, ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti štai ką. Manau, kad mūsų išorės tarnybos reakcija buvo šiek tiek pavėluota. Tik sekmadienį e, ji materializavosi komisijos narys ir aš, kaip šio prane, parlamento pranešėja Turkijos klausimų, sureagavau penktadienį ir išreiškiau savo susirūpinimą dėl smurto proveržių bei e, perteklinio e, jėgos naudojimo policijoje. Mus pasiekė tikrai šokiruojantis vaizdai iš susidarojimo momentų Teksino aikštėje ir kitose Turkijos miestuose. Manau, kad tai paveikė ne tik mane, bet ir visus kitus, kurie matė tuos vaizdus ir taip pat ir pačioje Turkijoje. Savo rezoliucijose parlamente, pirmininkė, mes visada akcentavome, kad Turkijai ypač svarbu toliau tęsti reformų procesą ir užtikrinti pagrindinių laisvių įgyvendinimą ir ypač žodžio laisvę užtikrinti bei e, užtikrinti susirinkimų laisvę. Man atrodo, kad jie apima ir teisę protestuoti. Bet mes turime kalbėti ne tik apie teisinės reformas, bet ir apie įvaizdį ir suvokimą. Ir kaip ir jūs, aš esu labai nusivylusi premjero Erdogano reakciją. Atrodo, kad jam visiškai nerūpi tai, kokį įspūdį palieka jo pasisakymų tonas ir jo pasirinktas valdymo stilius Turkijos visuomeniai. Esu įsitikinusi, kad demokratija yra daugiau nei nulinės sumos žaidimas. Dauguma, ar ji būtų Afrikoje, ar Turkijoje, ar, ar ES šalise, turi prisimti atsakomybę ir atsižvelgti į mažumos poziciją politikoje bei visuomenėje. Tačiau jau kaip esu sakiusi, žodis, kom, žodžio kompromisas ypač pasigendu Turkijos politikoje. Besikeičiant Turkijos vyriausybės požiūriui, bei taip pat premjero požiūrio kaita yra būtinas, absoliučiai būtinas dalykas. Prisiminkime prezidento Gül žodžius, kuris teigia, kad demokratija yra šiek tiek daugiau nei rinkimai, bet visa, pliur, visa apimanti pluralistinė gyvybinga demokratija reikalauja kompetencijų bei konstruktyvios opozicijos egzistavimo. Ar visa tai yra? pastarosiamis dienomis daug buvo kalbėta apie stambių Turkijos žiniasklaidos e, priemonių požiūrį, kuri pradžioje visiškai nenušvietė šių įvų, įvykių. Pradėjus kilti dūmams iš taksino aikštės, e, per televiziją buvo pradėtas rodyti dokumentinis filmas apie pingvinus. Europos parlamentas nekarta yra kritikavęs e, Turkijos žiniasklaidos taikoma savicenzūra. Reikėtų nepamiršti, kad e, Turkijos žiniasklaida priklauso stambiems um, konglomeratams, kuriems priklauso ir um, svarbios verslo, svarbus verslo sektoriai Manau, kad šie įvykiai gali būti virsmo momentu. Jeigu prisiminsime, kokie teisės aktai buvo patvirtinti, pavyzdžiui, alkoholio klausimų, na, niekas e, neprieštaraus apsauginiams priemonėms, bet jei žmonės mano, kad tai ne tik apsauginės priemonės, bet, bet kad iškyla pavojus jų gyvenimo būdui, tai tuomet viskas ima krypti pavojinga linkme. Aš tikiuosi, kad Turkijos valdžia tai išgirs ir, ir tai suvoks. Thank you. We have a lot of questions to speak. Turim daug klausimų. Taip, po pusantros minutės kiekvienam, kad visi turėtų galimybę uh, užduoti klausimus, ne? Tai tuomet diskusijų pabaigoje matysime, kiek dar laiko liko. Nes tiesiog reikia mandagiai elgtis kolegų atžvilgių. Pirma, panas Howard. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad uh, pritarėte dabar tiem protestams. 60 miestų jau Turkija ir taip pat ir Europoje matome ir tokių protestų. Tai panašu, kad tikrai turi ir Europos parlamentas prisijungti prie IVT ir pasakyti, kad tikrai neproporcingai naudojamas smurtas ir reikia stiprinti dialogą tuo klausimu. Ir mes kaip ir JAV turime pasakyti, kad protestai tai yra teisėtas, teisėta um, išraiška ir turi teisinė atsakomybė būti patraukti tie, kurie um, panaudojo prievartą um, kaip priespaudą tų kaip, pavyzdžiui, Abdulakuma, kuris buvo nužudytas. Tai viena iš mano socialdemokratų šeimos partijų atstovų ir, pavyzdžiui, Riet moteris buvo apipurkšta ašarinėmis dujomis ir buvo ašarinių dujų. Mm, granata įmesta Junktinėje karalystėje. Yra ir daugiau tokių um, pranešimų apie išpolius. Net gyvuliai pasitraukia, o žmonės lieka vis tiek nepaisydami ašarinių dujų. Ir mm, netiesa, kad protestuotojai eina kartu su teroristais ir arabų pavasario šalise, kur buvote, pavyzdžiui, ką galime mes pasakyti tiem žmonėm, jeigu savo šalise negalime apginti žmogaus teisų, ypač kai kalba apie protestuotojus. Ir, um, Kartu su komisaru ir uh, pranešė turiu pasakyti, kad uh, mes turime panaudoti savo argumentus e, prieš tuos, kurie nori pasinaudoti e, tais neramumais. Uh, nes iš tikrųjų ES skatina žmogaus teisės Turkijoje ir tie, kurie, kaip mes šiandien piktinamės tuo, kas vyksta, darome taip, nes mes norime, kad Turkija sureaguotų pozityviai ir tikrai siektų narystės ES, nes tai yra mm, garantas, kad kada nors šioje šalyje nebebus tokių smurtinių išpolių. Yes, uh, Chairman, with respect to uh, Ačiū pirmininkė. Charles Portman turiu pasakyti, kad, na, su visa pagarba, Catherine Ashton pareiškimas pateiktas per vėlai ir yra per silpnas. Tikrai nedėra, nėra sureaguota, kaip reikėtų į tai, ką mes matome. Uh, Turkiją į demokratijos prabudimo ženklus ir, man atrodo, čia galima būtų palyginti su 68 metų įvykiais Paryžiuje. Mes žinome, ne viskas buvo gerai, ne, ne vien taiku, taikios demonst, ir demokratiškos demonstracijos buvo, bet mes lygiai taip pat žinome, kad galutinėme rezultate 68 metai e, davė rezultatą, pasiteisino po daug metų pasipiktinimo uh, kiek politin, tuo, kiek politinė klasė Turkija gali atstovauti žmonėms. Dabar tai pasireiškia Turkijos visuomenės e, išreiškimų protestu ir ideologijų konfliktas tarp kamaristų ir islamo nepadeda užtikrinti progresyvių, liberalių, demokratinių jėgų šioje šalyje stiprimo. Ir protestai tai yra tikrai labai europietiškas dalykas. Turkija turi išmokti toleruoti mm, nekonformistinį mm, pasipiktinimo išreiškimą Ir vienas iš krizės ir rezultatų yra tai, kad ministras pirmininkas Erdoganas bando tapti prezidentinės antvarkos superprezidentų Turkijoje. Galbūt tie jo norai dabar ramiai išsisklaidys. Thank you, President. Uh, let me start first by my major conclusion from what... Ačiū, pirmininkė. Aš noriu visų pirma padaryti tokią pagrindinį išvadą iš to, kas įvyko Turkijoje pasarosiomis dienomis. Dramatinis um, visas tas sprogimas, jeigu paskatina, žmog... jeigu yra žmogaus teisų pažeidimai, įvairiausių teisų pažeidimai, tai aišku gali paskatinti realų sprogimą. Ir, e, kaip mano šalis pasakė, Erdogano vyriausybė ilgai e, nepaiso pagrindinių žmogaus teisų, teisų į sąžiningą teismą, į žodžio laisvę, išaiškos laisvę. Ir dabar mes kaip Europos parlamentas turime pasiūsti aiškę žinę, kad be tvirtai apsaugotų žmogaus teisų, įtvirtintų žmogaus teisų, e, Turkija neturi ateities kaip Europos šalis, tikrai neturi tokios ateities, kokią norėtų mm, turėti Turkija. Erdoganas uh, turi asmeniškai atsis, atsiprašyti už pernelyg didelį smurto panaudojimą prieš taikius demonstrantus. Ir tuomet Erdogano reali gale bus parodyta ne per smurto deskalavimą, bet per kuklumą e, ir sutikimą atsiprašyti. E, mums, socialdemokratams, tas judėjimas, kuris apima visą Turkiją dabar, tai yra pilietinės visuomenės, vadovaujama Turkijos visuomenės um, reakcija. Niekas neturi prisimti savo viso, visų nuopelnų, bet mes visi Europoje, visame pasaulyje turime išgirsti Turkijos žmonių e, perdamą žinę. Ir paskutinė pastaba, labai atsiprašau, bet turiu pridurti savo nuomonę prie uh, e, Menroiten ir DAF. Uh, Mm, išsakytų minčių, aš pritariu joms dėl to, kad pavėluotas yra EIVT pareiškimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, galbūt dar per anksti pateikti galutinį Turkijoje vykstančių protestų ar sukilimų vertinimą. Tačiau remdamėsi gaunamą informaciją galime pateikti tam tikrą savo poziciją ir kolegos tą galėtų padaryti taip pat ir pranešėjas. Iš tiesų, Turkija dabar pergyvena tokį laikotarpį, <clears throat> kurio metu didėjo jos gale įtaka, taip pat demografiniai pokyčiai. Vyksta didelio masto, Turkijoje šiuo metu yra 15 milijonų studentų. Galite įsivaizduoti, ką tai reiškia. Taip pat formuojasi nauja vidurinė klasė, kuri žinoma nenori grįžti nenori, kad e, šalyje būtų įtvirtintas islamo režimas, taip pat e, jie nenori gyventi ir buvusio kemalistinio režimo sąlygomis, tai yra jie nenori autokratinės valstybės. Pritariu vertinimams, kad vyriausioji galiotinė reagavo įvykius Turkijoje pavėluotai ir e, galbūt Turkija gali kilti ateityje arba vėliau didesnio masto konfliktų, kurie nieko bendro neturi su arabų pavasariu. Šie įvykiai iš dalies buvo sąlygoti ir premjero Erdogano bei jo valdančiosios partijos veiksmais. valdančioji partija labai arogantiškai elgėsi ES politinių partijų atžvilgių. Ir e, jos politiniai veiksmai smarkiai skiriasi nuo mūsų, taigi turime dabar palaukti, įvertinti padėtį. Tačiau iš tiesų galime daryti išvadą, kad Turkija ne viskas gerai. Ačiū. Ačiū. Ponai Hačiai Georgijų žodis. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu paminėti, kad e, demokratija įmanoma tik gerbent politinės mažumas, negerbint mažumų teisų, demokratija neveiks. Noriu padėkoti kolegoms. Arba bent jau tiems kolegoms, kurie tvirtino, kad Turkija yra demokratijos pavyzdys, jie puikiai pamatė, kaip viskas gali greitai pasikeisti. Dabar turiu pažvelgti tiesai, tiesai į akis. Taip pat noriu pasakyti, <clears throat> poniai uh, Omen Reutin, kad, uh, kuri teigia, kad Turkijos politikoje kompromisai neįmanomi. Aš prieš dvi dienas dalyvavau Turkų bendruomenės demonstracijoje Briuselyje. Kalbėjausi su jos dalyviais, būdamas iš Kipro. Turiu pasakyti, kad Turkijoje demokratijos nebus, kol Turkija neišves savo kariuomenės iš užimtų teritorijų kitose valstybėse. Mes nevertime priešiškai Turkijos, mes palankiai nusiteikę Turkijos žmonių ypač pažangių visuomenės sluoksnių atžvilgių. Mes remiame šį sukilimą, kuris galėtų atverti naujas, naujus horizontus Turkijos piliečiams. Osdaf vert, palygino šios įvykius su 68 metų įvykiais ir jis buvo teisus tokį palyginimą pateikęs. Pons Broks kalba neįsijungęs mikrofoną. Aš sutinku su visais, kurie teigia, kad EIVT vėlavo reaguodama į šios įvykis. Jeigu sakysite, kad e, tai galbūt prognozuojama, e, nes Turkijoje pastarąjį dešimtmetį buvo įvairių įtampos momentų, tačiau e, Tikrai įvyko neproporcingas jėgos panaudojimas, e, kalbu apie policijos pajėgas, tikriausiai tai nestebina prisiminus Turkijos pastarųjų 50 metų istoriją, policijos pajėgos ten gana e, smurtiškai susidaroja su, visokiai, su įvairiomis demonstracijomis. demonstracijomis. E, taip pat e, Turkijoje egzistuoja daugybė įvairių Turkijų, e, pasaulietinė, kemalistinė ir mūsų Mūsų neturėtų stebinti e, Erdogano elgesys, nes prieš kurį laiką jis norėjo įvesti e, baudžiamasias sankcijas už neištikimybę, o dabar patvirtintos sankcijos alkoholio atžvilgių. Galbūt, na, teigiama, kad dėl medicininių priežasčių, aš pats esu pagal profesiją gydytojas, ta, su tuo sutinku, bet Erdoganas pasiūlė Egiptui pritaikyti Turkijos e, valdymo modelį. Dabar jie gali mm, įsitikinti tuo, kas, kaip elgtis, e, kuomet žmonės bando reikšti nepasitenkinimą vyriausybę. Ir dėl alkoholio. E, apribojimų, matome, ką žmonės apie tai mano rašydami komentarus Twitteryje. Taip pat uh, E, turime kalbėti apie verslo interesus ir apie verslo paramą kai kurioms partijoms šalyje. Mane, kalbant apie užsienio politiką, labiausiai neramina tai, kad dabar Turkija su uh, Kataro, uh, e, Saudo Arabijos uh, rėmėjais uh, tampa valstybė, kurioje situacija mus yra tikrai labai neraminanti. Turime ir toliau kritiškai vertinti vyriausybę, kuri elgesi nedemokratiškai. Ir žinoma, visa tai turi atsispindėti kasmetinėje mūsų rengiamoje e, pažangos ataskaitoje ir taip pat vertinant Turkijos perspektyvas dėl ES narystės. Pirmininkas, Prašau laikytis visų pusantros minutės apribojimo pasisakant. Pone Munjys, ačiū pirmininkė, ponas Tanakas pristatė situaciją ir manau, kad Turkijai teks pritaikyti musulmonų brolyjos pasiūlytą modelį, kaip rašoma žiniasklaidoje. Galbūt pone Ešton per vėlai e, prisijungia prie susirūpinusių balsų, bet juk turime prisiminti, kad daugelį metų jau derame su Turkija dėl plėtros 20, 23, 24 dėrybiniai skyriai, kuriuose kalbama apie teisingumą ir žmogaus teisės, dar net neatverti, dėl jų nepradėta dėrėtis. E, Turkija yra šalis, kurioje yra daugiausiai pasaulyje įkalinta žurnalistų - 50. Be to, reikia dar suvokti, kad e, šalyje suiminėjame Twitterio naudotojai. Negalime arabų pavasario įvykių lyginti su, su įvykiais Turkijoje, nes Turkija nėra tikra demokratija. Turkija, Turkija yra ekonominis augimas, to nebuvo arabų pavasario valstybėse. Tačiau uh, reakcijas galima lyginti. Reikėtų dėrybose su Turkija pradėti dėrėtis dėl tų skyrių, kurie kelia problemų. Islamizacija yra problematiška ne dėl to, kad jie ims importuoti vis, viski, bet dėl žmogaus teisų pažeidimų, ypač moterų teisų pažeidinimų ir laisvės, žodžio laisvės suvaržymų. Sofoklis. Kolegos, šiandien turime aiškiai garsiai pasmerkti Erdogano ir jo vyriausybės nepamatuotą reakciją. Turime išreikšti savo e, susirūpinimą ir savo liūdėsi, solidarumą tų atžvilgių, kurie prarado gyvybės arba buvo įkalinti, ar, ar nu, nukentėjo fiziškai noriu pareikšti savo protestą ir e, nepasitenkinimą e, tuo, kai buvo elgtasi su demonstrantais, kurie turi teisę reikšti savo nuomonę, savo požiūrį. Kalbu apie autokratiškos vyriausybės reakciją. Kaip, kaip valstybė e, siekianti tapti ES e, e, nare, gali taip elgtis su visuomenė? Kaip galima uždrausti alkoholį? Kaip galima uždrausti lakuotis nagus? kuomet e, šalyje, šalies 60 miestų vyksta platus protestai žinia, per televiziją, per šalies televiziją rodomi valgio gaminimo konkursai. Armėnai yra įkalinėjami 13, e, vos ne metams dėl to, kad jie įžeidinėja kitataučius, taigi mes turime griežtai pasmerkti ir nedviprasmiškai pasmerkti Erdogano vyriausybės elgesį. Pane Šakė, ačiū pirmininkė. Noriu prisijungti prie kolegų, kurie teigia, kad EIVT reakcija e, buvo per vėlyva. Jeigu yra policijos smurto faktų, ko dar reikia. Nereikėtų apsiriboti vien bendro pobūdžio miglotais pareiškimais. E, šie įvykiai Turkijoje yra. E, alarmo signalas Erdoganui, jo partijai ir AK partija. Tai turėtų, būti, tai turėtų pažadinti ir mus Europos Sąjungoje. Aš dažnai pasigesdavau nuoseklumo ir vieningumo sprendžiant teisingumo, bešališko teismo, žmogaus teisų ištikrinimo klausimus, svarstantos klausimus Turkijos kontekste. E, Turkijos visuomenės susipriešinimas visada buvo menkiau svarbesnis klausimas nei ekonominio augimo klausimai. Komisijos narys Fulė kaip tik šiuo metu vyksta į Turkiją į suplanuotą konferenciją, kurią beje rengia šalies vyriausybė. Kodėl jis neatidėjo salę dalyvavimo toje konferencijoje o, e, būtų, o ne, ir nesuplanavo susitikimų su vyriausybės ir opozicijos atstovais. E, Turkijos visuomenė turi e, diskutuoti ir bandyti žengti žingsnį priekin. Reikia kalbėti apie žiniasklaidos laisvę internetinės žiniasklaidos laisvę, kodėl mes eksportuojame ašarinės dujas į Turkiją, jeigu mes e, smerkiame jų naudojimo atvejus. Aš nesu viena iš tų, kurie laukia momento pareikšti garsiai, kad ES nustotų e, dėrėti su Turkija dėl plėtros. Manau, kad reikia toliau dirbti, nes atėjo laikas reikalauti konkrečių reformų, kurių dėka pagerėtų visų Turkijos gyventojų visų žmonių gyvenimas. EPP partija, kuri yra susijusi su AK partija, nes AK partija yra stebėtoja, ne, nėra, galėtų imtis veiksmų. Pone Teoharijus. Ačiū. Pirmininkė. Uh, Išklausėme įvairių situacijos vertinimų. Ponas Stanokas ir kiti išsakė savo nuomonę. Tačiau komisija bando mums sakyti, teikti, kad šie neramumai Turkijoje visiškai nesusijęs su kitomis musulmoniškomis valstybėmis. Komisija nori parodyti, kad svarbiausias dalykas yra prekybos su Turkija apimtis ir jos strateginė pozicija, o ne demokratijos principai, kuriuos ES tarsi turėtų įkūnyti. Manau, kad daugelis jų nemato to, ką mato visi kiti. Kitaip sakant, Erdogano asmeninė darbo tvarkė stumti šalį islamizacijos link visur statomos mečetės ir islamo, atidaromos islamo mokyklos. Deja, tai vyksta ir okupuotoje mano šalies teritorijoje. Ir čia planuotos tėvystės klausimai iškyla, kiek vaikų galima susilaukti, e, apribojimai vartoti alkoholį. Man atrodo, kad Turkija nukrypsta nuo uh, europietiškos demokratijos kelio. Erdoganas nori vaidinti reikšmingą vaidmenį ir būti modeliu, nori, kad jo valstybė būtų modeliu kitoms valstybėms. Aš retai prašau laiko pasisakymų, sako kalbėtoja, tuoj baigsiu. Pirmininkas, mes nebaigsime darbo tvarkės. Aš esu čia nuo 9 valandos rytos, kad dvi minutės pakalbėčiau. Bet visi turi pusantros minutės ir dar liko penki kalbėtojai. Paskui ateis ambasa... Paskui turėsime kalbėti su ambasadoriumi, kuris mūsų laukia jau kurį laiką. Ponas Kumutsakos, pasikalbėkite su kolegomis, e, kalbėkite su kolegomis, kurie nesilaikė pasisakymui skirto laiko nes reikalingas solidarumas, kadangi tie, kurie pasisako paskutinį, paprastai nebepasisako, nes pritrūksta laiko. Ponas Kumutsakos. Ačiū pirmininkė. Traumatiški, kruvini įvykiai Turkijoje nebejotinai e, yra sukelti konkrečių dalykų. Tai, kas dabar vyksta Turkijoje, nėra atsitiktinumas ir išimtis. Manau, kad ta pati situacija kartosis, jeigu tik į, bus vėl iškils nacionalinio identiteto klausimai. Pasaulietiškoji Turkija ir islamiškoji Turkija dažnai susikerta. Nemažu, nemanau, kad Europa neįvykdė jai tenkančių įsipareigojimų. Bet, kaip tapo aišku pastarosiomis dienomis, Turkija dar nenusprendė, dar neapsisprendė, ar ji gali, ar ji nori ir ar ji gali eiti europietiškuoju keliu ir prisimti įsipareigojimus, kurių reikia prisimti einant tuo keliu e, užtikrinti žmogaus teisų paisimo pagrindinius principus. Taip pat, einant tuo Europos keliu, būtina e, užtikrinti konsultacijas ir gerbti visas kitas teisės. Ačiū, pirmininkė. Sako ponas Angurakis, paprašiau žodžio, kad galėčiau pasmerkti nedėkingą Europos požiūrį Turkiją dabar, vertinant tai, kas dabar vyksta. Ir aš išklausiu ponios Ešten atstovo. Turiu pasakyti, jog jei kaltinimai e, pasitvirtins, tai juos ir pas, tai pasmerksime, ko dar laukti. Europos Sąjunga negali pasveikinti Turkijos dėl jos suvaidinto vaidmens Sirijos konflikte. Uh, Kita vertus, nesuvokia, kas vyksta šalyje. Tai tikrai nepriimtina. Išgirdau keletą sprendimo siūlymų, tačiau pasigėdau štai ko. Ši E, padėtis ypač atskleidžia pras, kokia, kokia yra sudėtinga Turkijos darbininkų padėtis, kurių įplaukos yra menkos ir, ir kokia yra profsąjungų situacija. Tai, kad profsąjungos dalyvauja šiuose protestuose, atskleidžia, kokioje sudėtingoje situacijoje jie atsidūrė. Noriu pareikšti solidarumą e, Turkijos e, kovotojams E, žmonės buvo suiminėjami, žmonės žuvo. Aš tikiuosi, kad ta kova toliau tęsis, nes, žmo, nes žmonės suvokė, kas jiems priklauso. Chair. Chair, most... Ačiū pirmininkė, man atrodo, trys labiausiai neraminantis veiksniai šioje situacijoje pagal sunkumo lygį būtų policijos reakcija, televizijos nesugebėjimas pristatyti tuos neramumus ir po to um, socialinės medijos naudotojų pasmerkimas iš vyriausybės pusės. Nėra organizuotos opozicijos ir valstybės legitimumas nekvisionuojamas, tačiau aiškiai pasireiškia neramumai tarptų, kurie tikriausiai balsuoja balsavo už tą partiją, kad ta partija yra dabar arogantiška, nebegirdi žmonių. Erdogano pasiekimai yra dideli, jis veda šalį į modernumą, klėstėjimą, demokratiją demokratiškumą ir konstruktyvų dalyvavimą, tačiau yra taip plati koalicija ir galbūt ta koalicija dabar griūva į konservatyvų konservatyves ir liberales e, grupės. Galbūt tuomet tai nėra blogai Turkijai, jeigu taip yra. Thank you, Chair. Uh, ja, wat ik gemist heb in dit alles is het sterke signaal. Ačiū, pirmininkė. Man pritrūko stipraus signalo iš ES. Turėtumėm kalbėti ne vien tik tai apie lūpdažio spalvą, bet apie pagrindinės teises, laisvės. Apie tai kalbame Europos parlamente nuolat, kad žmonės turėtų galimybę išeiti demonstraciją ir nebūti sumušti policijos. Kalbame apie žiniaslaidos laisvę. Man atrodo, kad čia yra svarbiausia išsiaiškinti, ar mes norime parodyti tvirtumą. Tuomet turime iš karto pradėti diskusiją su Turkija šiais klausimais ir tai jau buvo pasakyta. Turime aiškiai pasakyti Turkijai, kas bus, jeigu šioje srityje nebus pagerėjimo. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към оценката, че събитията, на които сме свидетели в, в Турция, са доказателство за все по-ясно очертаващата се пропаст между. Ačiū pirmininkė. Manau, kad reikia kalbėti apie didžiulę prarąją Turkijoje, tvirančią tarp proeuropietiškai nusiteikusios visuomenės dalies ir konservatyviosios visuomenės dalies remiančios Erdogano vyriausybę. Viena visuomenės dalis, kur anksčiau buvo valdančioji, dabar pateko į dabartinės valdančiosios daugumos nemalonę. Aš nemanau, kad dėl dabartinių neramumų Turkijoje reikėtų nutraukti dialogą su Turkija priešingai, atsižvelgiant į naujausius įvykius būtų galima pastebėti tam tikrą pageidavimą siekti ir tam tikrą kompromiso sieki, ypač sprendžiant kurdų mažmos problemas ir tai yra signalas, kad e, politinės valios siekti dialogo esama. Turėtume atverti 23-24 dėrybų su Turkija skyrius, kad galėtume daryti didesnį spaudimą šiai šaliai, siekiant įtvirtinti nuomonių įvairovę žmogaus teisės ir laisvės. Todėl kreipiuosi į kolegas ragindamas juos pareikšti paramą šių darybinių skyrių atvėrimui. Ačiū. Ačiū. Pirmininkė. Um, be to, kad Ashton pavėluotai sureagavo į tą problemą, man atrodo, dar mes turime suprasti to, kas vyksta šalyje reikšmę ir turime galvoti apie e, žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių gynimą, nežiau, galvojant apie ES interesus, kaip kad Turkijos destabilizacija ir, ir pažiūrėkime į kitų šalių situaciją. Tai mūsų atsakas turi būti atsakingas ir nuoseklus, nuosekliai dėrėti su mūsų mūsų vertybėmis ir principais. Atsakas turi būti subalansuotas, o ne neproporcingas. Mūsų atsakas turi skatinti stabilumą. Nenorime, kad toks nestabilumas, kaip matėme kitose šalise, plistų. Taigi turime būti atsargus, pasverti mūsų atsaką, ginti pagrindinės teises ir laisvės. Uh, ir plačiau e, matyti, kas vyksta arabų šalise, visą tą islam, islamizmo plitimą, matyti visą tai, kas vyksta su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, kas mums labai rūpi. Dabar žodis komisijai. Thank you very much. I just wanted to inform. Ačiū. Aš norėčiau informuoti e, šį posėdį, kad komisaras Fūlė Stambulė susitiks ne vien tik tai su ministru pirmininku Erdoganu ir ministru Bagiš, bet taip pat ir su mm, pilietinė visuomenė, taksinė platforma. E, bus tikrai ilgi susitikimai. E, tai aš norėjau labai aiškiai pasakyti, kad jis tikrai laikosi principų ir, ir tai parodė ir šį kartą. Sie müssen nicht. Neprivalote, bet ačiū už šias diskusijas. Man atrodo, tai buvo labai intensyvios diskusijos. Dabar jau norėčiau pereiti prie kito punkto, uždaro posėdžio, mm, kadangi praradome daug laiko, na, ne, reiktų sakyti, mes daug laiko sunaudojame kitiems klausimams, taip gal geriau formuluoti, tai turime dabar judėti sparčiai ir um, turime aptarti du klausimus.